dzień dobry witam państwa czy możemy rozpocząć już nawet jest mamy kwadrans akademicki także już dużo Labas rytas kolegos, pradėkime darbą. Jau praėjo 15 minučių nuo oficialios posėdžio pradžios, tad siūlyčiau nedėlsti. Tad pradėkime darbus. Numatytos dvi darbinės sesijos ryte ir popiet. Na, o šio ryto darbo tvarkėje turime septintąjį darbo tvarkės punktą. Jan Huitema parengta nuomonė. Penkišimtai penkiolika pakeitimų, tik penkišimtai penkiolika pakeitimų buvo pateikta. Nors netiesą pasakius, gana nemažai jų. Atsakingas komitetas yra IMKO. Na, o AGRI bei ENVI komitetai yra susiję komitetai pagal 54 taisyklę. Tada esame atsakingi už tam tikrus aspektus. INTA taip pat dalyvauja procese pagal 53 taisyklę. Na ir dabar nedėlsiu bei suteiksiu žodį nuomonės referentui Jan Haitemą. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip, pagal 54 taisyklę, pagal bendrasias kompetencijas dalyvaujame šiame procese, tačiau turiu pasakyti jo gailą, kad neturime visiškos pilnos kompetencijos dėl kai kurių priedų. Pavyzdžiui, kur kalbama apie trešimųjų produktų mm, taršalus, Na ir tai tikrai svarbus elementas. Gaila, kad e, pralaimėjome dėl šio punkto ir būtent Envi komitetas dabar turi visišką kompetenciją šiuo klausimu. Dar vienas dalykas. Taip, tikrai nemažai pakeitimų buvo pasiūlyta. Tačiau turiu pasakyti, kad e, kai kurie tų pakeitimų dėje yra nepriimtini, ypač e, tie, kuriuose kalbama apie priedų susijusių su taršalais. Na ir tai be abejo mes balsuosime dėl tų pakeitimų, jeigu jie bus patvirtinti, jeigu jiems bus pritarta, tada NB ir IMKO komitetas imsis tolesnių procesų, o tie, dėl kurių balsuosime neįgamai, be abejo nebus priimti. Uh, Na ir nežinau, galbūt pirmininkė, jūs dar kažką pridurtumėte dėl procesų, tačiau norėčiau pasakyti, kad vakar taip pat vyko šešėlinių pranešėjų sustikimas, buvo kalbėta apie kitus pakeitimus, kurie yra mūsų kompetencijos ribose. Diskusijos buvo gana konstruktyvios. Na ir problema yra tokia, šis failas, šis dokumentas yra itin techninio pobūdžio, todėl sudėtinga rasti apskritai kažkokių kompromisų. Vis dėlto mes devynis kompromisus sugebėjome suderinti. Na ir per žalėją savaitę taip padirbsime ir su kitais papildomais kompromisais, ieškosime sprendimo. Ir pavyzdžiui, dėl mm, lietai mm, pa, skai, dėl kontroliuojamo išsiskirimo mm, trašų, tai yra vienas svarbiausių pakeitimų, taip pat kiti svarbu punktai, svarbus punktai yra susijęs su uh, žiedinės ekonomikos tolesnio potencialo išlaisvinimu ir mm, taip pat su mm, amonio mėšlo panaudojimu ten esančiomis medžiagomis. Na ir norint be abejo tą potencialą, žinės ekonomikos potencialą išlaisvinti, pirmiausia reikia išspręsti problemą susijusią su apibrieštimis, taip pat pažiūrėti, kaip viskas yra susijęs su nitratų direktyva Na ir šis trešimųjų medžiagų rezultatas yra, atsiprašau, reglamentas yra susijęs ir su kitais teisės aktais, bet e, čia gali kirti tam tikrų konfliktų, kaip jau minėjau, su nitratų direktyva, kas galėtų būti gana kontroversiškas dalykas. Tiek norėjau šiandieną pasakyti, be abejo laukiu kolegų komentarų ir jų indėlio įvykstantį darbą. Ačiū labai. Žinome, koks yra Envi komiteto požiūris. Ir mūsų komitete taip pat yra nemažai narių, kurie taip pat yra ir Envi komiteto nariais. Tačiau mums taip pat labai svarbu atsižvelgti į tai, kad apskritai e, parlamentas yra labiau linkęs prie envi požiūrio, o ne prie agri požiūrio, nepaisant to, kad galbūt mes esame ir teisesni. Tačiau tai yra susijęs su sektoriaus konkurencingumo aspektais. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad standartai būtų vienodi tiek ir mūsų produktams, tiek ir importuojamiems produktams. Dabar žodis ponui Agniu, prašau. Sorry, pani poseł Aguilera. Buenos días, presidente. E... Atleiskite, suklydau, sutiksiu žodį kolegijai Agiero Garcia. Labas rytas, ponė pirmininkė. Kaip sakė ponas Huitema, e, tikrai labai gaila, kad neturime tų tokių pilnų kompetencijos ribų, kalbant apie šį klausimą. Nes tai yra itin svarbus reglamentas ir dėja E, Žemės ūkio reikalų komitetas e, turi dabar viską derinti su INTA, su ENVI komitetu ir e, dėja išimtinė kompetencija mums nebuvo suteikta. Na ir taip, buvo minėta, kad tarsi labiau linkstama prie Envi nuomonės parlamente, tačiau man atrodo, kad mes turime ginti savo, savo poziciją E, turime ginti komiteto nuomonę. Tada ačiū kolegoms už jų atliekamą darbą, dėkoju ne tik už parengtą pranešimą, tačiau ir už tokį atvirumą, kuris buvo pademonstruotas ir per vakar vykusi šešėlinių pranešėjų susitikimą. Taip pat turėjome galimybę nuvykti ir į Niderlandus, kur susipažinome su naujomis technologijomis, e, biotehnologijomis, tikrai daug naujo sužinojome. Man atrodo, kad būtent tame e, slypi ateities perspektyvos, tuo net neabejoju. Na ir aš priešingai nei ponas e, Haitema. E, E, galvoju, kad galbūt dar nepasiekėme tos fazės, kad galėtume išnaudoti tos ekonominius pajėgumus. Taip, pažangos buvo pasiekta, to neneigiu, tačiau akivaizdu, kad kol kas technologijos yra gana pažengusios, kalbant apie tą ekologinę pusę ir jos išnaudojimo galimybės. bei galimybės e, tokioms e, trašoms, trečiamiesiams produktams konkuruoti mm, su mm, kitais panašaus pobūdžio gaminiais. Tad ačiū už jų atliktą darbą, tikrai įtin techninis dokumentas, to nepaneigsiu. Reikės sunkiai ir intensyviai dirbti. Dėkoju taip pat e, mūsų techniniams darbuotojams už e, jų atliktą tą sudėtingą techninį darbą, Milo bei kitiems, nes neretai mums trūksta išsamesnių žinių, e, norint susidaryti vaizdą apie platesnį kontekstą. Dar norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė pirmininkas. Svarbu yra ne tik tie pakeitimai, kurie buvo pateikti ir gausus jų skaičius, svarbu ir ieškoti susitarimo, kompromisų ir suprasti ir tai, kad kai kurie pakeitimai mums bus nepriimtini. Na ir be abejo, tai jau yra narių sprendimas, Viskas priklausys nuo jų nuomonės. Tad kalbant apie tos 52 ar 55 pakeitimus, reikės pažiūrėti, koks bus galutinis rezultatas. Na, o kalbant apie socialdemokratų frakcijos pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, jų pagrindinis tikslas yra patikslinti tam tikras savokas. Man atrodo, kad labai svarbu uh, pažvelgti į tą agronominių pajėgumų klausimą. Tačiau tuo pat metu e, reikia nepamiršti biostimuliuojančių medžiagų naudojimo, taip pat pesticidų, kitų papildomų priemonių toks. Dvigubas naudojimas kelia nerimą, nežinia, kaip tai veiktų praktikoje, tad e, Per keletą artimiausių posėdžių dar tikrai analizuosime tos klausimus. Mūsų frakcijai nerima kelia ir keletas kitų aspektų. Na, be abejo, niekas nenori vėl pradėti analizuoti nitratų direktyvos, vėl atverti ten esančių skyrių. Tačiau čia kyla dvi problemos. Viena jų yra tokia techninė, teisinio pobūdžio. Manau, kad kalbant apie nitratų direktyvą bei jos atvėrimą, sugrįžimą prie tos direktyvos tikrai yra nemažai kažkokių tai techninių abejonių. Ir panašu, kad kalbant apie dabar pasiektą technologinę pažangą, e, dar nėra įvykdytos visos sąlygos, siekiant užtikrinti, kad tos ekologiškos organinės trašos, kurios be abejo bus e, tinkamas pasirinkimas ateityje, jau galėtų būti pilnai panaudojamos dabar. Reikia nepamiršti ir žiedinės ekonomikos aspektų. Tačiau mums atrodo, kad kol kas, kalbant apie šį pasiūlymą, vargu ar galima e, būtų įtraukti šį punktą dėl nitratų direktyvos. Na ir taip, tikrai dar daug dalykų reikės aptarti. Pranešėjas tikrai pasiekė neblokų rezultatų. Net neabejoju, kad ir toliau gebėsime rasti kompromisą. Taip, svarbu yra tos organinių trašų klausimas, tačiau greičiausiai e, sudėtingiausia situacija e, bus susijusi su nitratų direktyva. Mm. Bet kuriuo atveju darbą reikia tęsti, nesustoti vietoje. Reikia nepamiršti ir galimos kovos su Envi ir Imko komitetais, tačiau net nebejoju, kad ir ten galime susilaukti paramos. Ačiū. Ponas Jaras, prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad uh, leidote pasisakyti ir man, dar prieš šešėlinius pranešėjus. Pranešėjas atkreipė mūsų dėmesį į daugelį problemų. Iš tikrųjų, e, čia esame kompetitingi ne vien tik mes, bet ir kiti komitetai, pavyzdžiui, Envi komitetas. Šis komitetas priema sprendimus, nekreipdamas dėmesio į šalutinį poveikį. Bet yra ir e, dar du komitetai, kurie turi susidurti su tokių sprendimų pasiekmėmis galbūt dėl tokių sprendimų e, ta, trašos taps brangesnės, e, į tai rinka irgi reaguos. Ir dar vienas dalykas, jeigu importuodami trašas mes tapsime e, priklausomi nuo vieno priekybinio partnerio, tai irgi turės didžiulį poveikį e, priekybai. Na ir mes turime to nepamiršti bendraudami ir su besivystančiomis šalimis. Aš manau, kad e, šį klausimą turėtų spręsti bendrai trys komitetai. Dabar matome, kad komitetų nuomonės visiškai skiriasi. Aplinkos komitetas visą laiką gina su aplinka susijusios aspektus, bet reikia pasižvalgyti ir šalis, įvertinti bendrą kontekstą. pavyzdžiui, dėl ribinių verčių reikėtų kalbėti ne vien tik tais aplinkos komitete. Tai turi poveikio ir prekybai, tai turės poveikio ir ūkininkams. Na ir kalbant apie e, trašų e, reglamentą, tai e, čia reikėtų paminėti, jog kyla nemažai problemų ir dėl, ir dėl kalkių. Pavyzdžiui, pagal dabartinę dabartinį pasiūlymą ūkininkas negalėtų pirkti kalkių e, vietovėje, kuri yra 20 km nuo jo ūkio, kažin ar jam netektų e, importuoti tų kalkių iš Rusijos. Taigi, tikrai norėčiau, kad e, kartu susėstų visų trijų komitetų pirmininkai ir įvertintų bendrą kontekstą. Vis dėlto tai yra ne vien tik tais uh, E, e, techniniai klausimai. Jų yra žymiai daugiau, ne vien tik tais techninių klausimų. O dabar matau, kad komitetų nuomonės visiškai išsiskiria. O kaip įvyks balsavimas plenarinėje sesijoje, ko gero, balsavimo rezultatai bus visiškai atsitiktiniai. Tikrai labai svarbu, kad kartu susėstų visų trijų komitetų pirmininkai ir aptartų iškilusias problemas. Na ir tuomet tikrai niekas negalės sakyti, aš nieko nežinojau apie kitų komitetų nuomonę. Jeigu ir toliau taip elgsimės, tai tuomet trašos ūkininkams pabranks ir bus labai apriboti priekybiniai santykiai. Dėl organinių trašų manau, kad rastas geras sprendimas. Ūkininkams ir dabar sunku įgyvendinti taisyklės dėl organinių trešimųjų produktų. Reikia ir dėl organinių trešimųjų medžiagų rasti tinkamus techninius sprendimus ypač dėl e, e, organinių medžiagų perdirbimo. E, jeigu tie perdirbti organiniai produktai yra tinkamai paženklinti, jeigu jie atitinka visas taisyklės, tai juos ir turėtų būti leidžiama naudoti. Bardzo dziękuję za wypowiedzi, za podpowiedzi. Ačiū labai. Ačiū už Jūsų pasiūlymus. Dabar panas Bogovič, prašau. Ačiū labai už suteiktą žodį. Galiu pritarti tam, ką sakė prieš mane pasisakė kolegos. Puikiai suprantame, kad tai yra tikrai įtin sudėtingas e, teisės aktas tiek ir techninė prasme, tiek ir geopolitinė prasme, tiek ir ideologinė prasme. Tai įtin akivaizdu žvelgiant į kai kurios klausimus. Būtent dėl tos priežasties, e, rengiant šiuos dokumentus, vyko įtin daug sudėtingų techninio pobūdžio susitikimų, ekspertai ten pristatė savo nuomonės. Ir jeigu pažvelgtume į išvadas, pamatytume, kad pirminis komisijos pateiktas pasiūlymas, e, ypač kur kalbama apie kadmį, fosforą, e, kitus teršalus, buvo galbūt per daug ambicingi tie pasiūlymai. Ir tos ribinės vertės neretai yra tris ar keturis kartus mažesnės nei kitur pasaulyje, todėl sudėtinga tai būtų pritaikyti praktikoje ir tikrai nemažai kainuotų. Be to, panašios nuomonės laikėsi ir sveikatos ryties specialistai, o jie nematė priežasčių, kodėl reikėtų, pavyzdžiui, kadmį sumažinti iki tokio žemo, lygi, žemo lygio. Na ir suprantu, kad taip, tai nėra mūsų kompetencija, tačiau tai vis tiek yra mūsų interesų dalis. Ir Envi pranešėja ponė Gardenė pristatė e, kai kuriuos iš tų probleminių aspektų. Manau, kad sudėtinga gali būti tęsti konstruktyvų darbą su šiuo pranešimu, jeigu ir toliau bus laikomas iš šios krypties. Dabar dėl Jano e, parengtos nuomonės. Visų pirma, norėčiau mm, padėkoti už vykusi darbą, taip pat už tą tyriamąją kelionę, kuri buvo organizuota į Niderlandus tikrai. Tai pademonstravo, kaip svarbu laikyti šios krypties E, taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra ir gyvūnų mėšlas, jo panaudojimas organinių trašų srityje. Ir tikrai reikėtų skatinti bendradarbiavimą šią kryptimį. Nes jeigu žemės ūkis gali prisidėti prie žiedinės ekonomikos, tai būtent tokiais būdais. Ir E, taip, kalbant apie organinės trašas, būtų galima kalbėti apie kažkokias tai procentinės vertės, tačiau žvelgiant į, į tekstą matome, kad tikrai gana platus spektras yra ir palaikau dabartinį požiūrį, manau, kad tikrai bus galima rasti techniškai pagrystą požiūrį. Dabar dėl socialinio um, žemės ūkio primtinumo aspektų. Vakar panas Jaras sakė, kad e, kai kuriems politinės aplinkos veikėjams atrodo praktiškai neįmanoma apskritai e, leisti naudoti trašas. Ir jie tiesiog nesupranta, kokią neigiamą įtaką tai turėtų. Todėl labai svarbu, kad mes įvertintume ir bent plačiosios visuomenės nuomonę, jeigu norime rimtis tą žiedinės ekonomikos užtikrinimo kryptį. Jau dabar matau, kad ir nitratų direktyva, E, sukels nemažai problemų. Svarbu apie tai garsiai kalbėti ir tie du kompromisiniai pakeitimai, kuriuos minėjo pranešėjas Hoitema, e, turėtų būti baigti rengti bent jau iki kitos savaitės pabaigos. Dėl pavadinimo taip pat reikėtų nuspręsti ir dėl maistinių medžiagų e, kiekio trašose. tikrai turėtume pasistengti rasti e, atitinkamas ribas tarp maisto medžiagų, taip pat e, e, trašų poveikio, kitų svarbių aspektų, kad netektų balansuoti ant tos planos virvės, siekiant išlaikyti pusiausvyrą. Todėl svarbu rasti tą tinkamą sprendimą, kalbant apie požiūrį į žemės ūkį teisingai buvo suminėta, kad 500 pakeitimų buvo pateikta, NVU yra 800, tačiau man atrodo, kad rasime visiems primtiną ir praktiškai gyvendinamą sprendimą, kuris nekainuos itin daug. Dėkoju. Pusėl Andriu. Panas Andriu. Agniu. Ačiū, aš klausiausi Piterio Jaro. Piterį, aš kalbu apie tave. Gal aš e, palauksiu, kol Piteris e, atsisėjas, užsidės ausinės. Pirminkė, aš klausiausi Piterio Jaro pasisakymo ir e, negalėjau patikėti tuo, ką išgirdau. Jis kalbėjo apie tai, kad visas kal... visas... visos kalkės uh, Europoje gali būti uh, uh, gali būti vardytos kaip nesaugios ir mes turėsime iš Rusijos viską importuoti. Aš tikiuosi, kad komiteto narėjams yra žinoma, kad kai kalkės naudojamos yra kaip trašos, tuomet tonomis mes įpylame ir vien transporto išlaidoms reikėtų sumokėti neįtikėtinas sumas, jei jį reikėtų tai įsivežti iš Rusijos. Aš nenoriu sakyti, kad Piteris kalbėjo visiškas nesąmonės, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai, ką jis pasakė, turėtų uh, mm, uh, privesti mus visus sunerimti, suvokti, kas vyksta. Ir aš manau, kad visi mes čia šitam komitete, aplinkosaugos ir vidaus rinkos komitetuose pagaliau atsitokėsime ir aiškiai pasakysime, ko mums reikia. Ir e, panašu, kad ir e, kolegė e, man iš kairės taip pat man pritarė, nes net ir ekologiškai švaria žemdirbystė užsimantis ūkininkai naudoja kalkes. Kažką reikia padaryti tikrai, nes kitaip mes susikursime savo didžiulę problemą, kurios niekas nepamatys, bent jau pradžioj. Ponas Andriu dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad šiandien kalbame apie labai sudėtingą dokumentą, ne vien dėl to, kad jis techninė prasme yra labai sudėtingas, bet ir dėl to, kad jis yra susijęs su tam tikrais jautriais politikos aspektais. Ir todėl net keturi, keturi komitetai dėl. dėl užsijima šių komitetų Žemės ūkio komitetas, dėl to, kad mes tiesiog esame susijęs su šiuo klausimu, aplinkos saugos komitetas, nes tai yra susijęs su aplinkos saugo, vidaus rinkos komitetas, nes tai yra susijęs su vidaus rinkos klausimais ir taip pat INTA komitetas, nes net, net šis dokumentas yra susijęs ir su taptinė priekyba. Ir aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui už pasiūlymą ir už jo darbą. Uh, darbą, kuris buvo labai svarbus, ne, nepaisant to, kad, kaip ir sakė ponia Agijara, da, dar šiokių tokių klausimų išlieka ir mes siekime susitarti dėl kompromisų, kad jie būtų kuo tikslesni, kuo priimtinesni visiems. Aš manau, kad mes tikrai turėtume pas, pasistengti nekelti klausimų, dėl to reikėtų keisti nitratų direktyvą. Čia reikia labai aiškiai pasakyti. Dėl Kai kurie kiti pasiūlymai man taip pat e, e, patinka ir ypač tie pasiūlymai, kur kalbama apie žiedinę ekonomiką ir apie tai, kad galima maistinės medžiagas e, išgauti iš gyvūninės kilmės šaltinių produktų. Ir naudojamas produktas neturėtų būti gaminamas labai toli kur nors nuo tos vietos, kur jis yra naudojamas, nes, nes tai paneigtų žiedinės ekonomikos privalumus. Ir aš pateiksiu pakeitimus šiuo klausimu. Ir juose kalbėsiu apie kai kurių galimų pasiūlymų galimas sąnaudas, galimais jais susijusias išlaidas. Ponas Delaje. Pane Dėlėje, dėkuoju, pane pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti de ponui Huitimak, mūsų pranešėjui, nes jis iš tikrųjų ba, da, sunkiai dirba ir aš pati esu ūkininkė ir žinau, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Ir aš norėčiau, kad mes vis dėlto išlaikytume sveiką protą, blai, blaiviai mąstytume. Ir kartais mūsų komitete mes viename sugirime vieną poziciją, kitame komitete išgirstame visiškai kitokią. Taip yra, ta, kom, yra kelios komisijų, keli komitetai, kurie da, užsiema šiuo klausimu ir mes turime visi pasistengti įtikinti kolegas kituose komitetuose, kad tai, kas mums rūpi, yra iš tikrųjų labai svarbu. Aš girdėjau tai, ką pasakė panas Andrijo ir aš manau, kad uh, Reikia suvokti, kad gyvename netobulame pasaulyje. Ir jeigu mums rūpi žiedinė ekonomika, tai nereiškia, kad turime kenkti kitiems tikslams. Ir be abejo, būtų labai gerai, jeigu viską galėtume naudoti vienoje vietoje, bet aš neįsivaizduoju, kaip mes galėtume tą klausimą įspręsti desikuros tekste, kaip mes galėtume ūkininkus priversti e, e, taip elgtis, e, sudarydami desikuros tekstą. Mums reikia protingai elgtis ir nuosekliai nes mums rūpi ūkininkų padėtis mūsų šalyse, bet ir apskritai žemės ūkio ateitis Europoje. Mes turime įtikinti kolegas kituose komitetuose, aplinkosaugos komitete, inte, imko komitetuose, tam, kad jie vis dėlto atsižvelgtų į ūkininkų susirūpinimą dėl to, kad mes visi siekiame iš esmės to paties tikslo. Dėkuoju. Często się spotykamy z zarzutem, że my jesteśmy bezpośrednio zainteresowani Mes labai dažnai Susilaukime kritikos dėl neva kažkokių egzistuojančių interesų konfliktų. Mus kaltina tuo, kad mes esame pernelik arti ūkininkų, kad mes kai kurie iš mūsų patys yra ūkininkai. Ir gal ir nebūtų visiškai teisinga, jeigu viskas būtų patikėta tik tai mums spręsti. Ir todėl žmonės ir nori, kad būtų taikomas kitoks e, darybo formatas. Pone Makinta, ačiū, pone pirmininkė. Aš pritariu tam, ką, ką tik pasakė kolegė. Iš tikrųjų yra labai daug ūkininkų šiame komitete. Ir aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad ūkininkų balsas būtų išgirstas. Ir būtent mes turime apginti ūkininkų poziciją. Ūkininkų, kurie dirba visoje Europoje ir kuriems e, da, uh, reikia trašų, be, kaip ir kitų produktų. Mes esame susirūpinę be abejo dėl mūsų gebėjimo apsirūpinti maistų, dėl didėjančios maisto gamybos. Ir čia akivaizdu, kad jei norime pagaminti daugiau, turime turėti daugiau trašų. Ir kaip ir kiti kolegos šį rytą, aš esu susirūpinusi dėl to, kad buvo apriboti. Uh, uh, mums patikėti klausimai e, šiame pranešime. Pavyzdžiui, kadmio, e, kadmio klausimas yra labai prieštaringas, komisijos pasiūlymas tikrai sukėlė daug nerimo ir būtų gerai, jeigu mes šiuo klausimu galėtume e, kažką pasakyti. Bet aš norėčiau padėkoti Janui Huitalą už jo darbą ir už tai, kad jis iš tikrųjų labai daug pasidė, dirbo tam, kad apgintų ūkininkų interesus. Aš pateikiau kelis pakeitimus ir aš tenksiuosi nekartoti to, ką e, jau pasakė kiti ir kam aš beje pritariu. Aš manau, kad labai svarbu rengiant bet kokį teisės aktą, ypač kai stengiamės yra Europos Sąjungoje, pagalvoti apie tai, kokią administracinę naštą sukurs šis e, teisės aktas tiek ūkininkams, tiek trašų gamintojams. Uh, šiuo atveju konkrečiai kalbame apie trašas, ir mes turime vadovautis veikų protų, rengdami savo pasiūlymus. Galiu pateikti Jums e, tokį pavyzdėlį. Pavyzdžiui, mano pasiūlymas, e, ta, kuris, e, ta, kurio taisoma ketvirto anekso antros dalies antrą skyrių. Komisija da, tenai kalba apie tai, kad e, kalba apie techninius dokumentus, kuriuos e, reikia pateikti komisijai tam, kad būtų išduotas leidimas. Aš pasiūliau e, atsižvelgti gamybos, pakeisti tą formuluotę dėl to, kad e, iš tikrųjų gamybos procesas gali būti susijęs su komercinė paslaptimi ir nuo to visiškai nepriklauso, nuo to, to ir kiek žinosime apie tą gamybos procesą, visiškai nepriklauso, kiek, bus, kiek saugus bus galutinis projektas. Produktas. Taigi mes turime tikrai, rengdami visus teisės aktus, labai labai gerai pagalvoti, e, kokią administracinę naštą užkraustas pasiūlymas. O čia reikėtų, gal, kalbant apie šį dokumentą, reikia pagalvoti ir apie jo poveikį konkurencijai, mūsų konkurencingumui. Uh, Taigi aš norėčiau išsakyti viltį, kad toliau dėrėdamėsi dėl šio dokumento mes pasistengsime išgirsti ūkininko balsą. Ir aš beje prisipažįstu, kad pati esu ūkininkė. Ir kad mes turime nepamiršti, kad mums reikia geresnio reglamentavimo. Daug apie tai kalbame šiame parlamente ir aš manau, kad mes turime pasistengti dirbdami čia uh, šiame parlamente daryti viską, kad tas geresnis reglamentavimas iš tikrųjų būtų geresnės ir kad jis neužkrautų papildomos naštos mūsų ūkininkams, verslininkams ir ypač mažoms e, e, įmonėms, mažiems ūkiams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šis klausimas yra nepaprastai sudėtingas ir e, sudėtingų aspektų yra labai daug. Pirmiausia, mes. Uh, matome, kad daromas nuolat e, spaudimas ūkininkams. Jie turi mažiau naudoti trašų, rūpintis gyvūnų, e, augalų sveikata ir dar gaminti daugiau maisto. Ir kaip ir kolega, aš daug apie ką norėčiau gal pakalbėti, bet aš susitelksiu ties vienu klausimu. Biostimulantai. Aš e, pateikiau pakeitimus 85 ir 88 ir jame kalbama apie taip, kaip galima būtų geriau panaudoti mikroorganizmus. Visi mikroorganizmai, kurie skatina augimą, turėtų būti suvokimi kaip biostimulantai. Mes norime tvarios ir sveiko maisto, kuris būtų gaminamas nekinkiant aplinkai. Ir todėl aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Pone Hausling, jūs taip pat prašėt žodžių. Ačiū pirmininkė suteikta, už suteiktą žodį. Norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Jar. Uh, Mes neturėtumėm verkti dėl to, kad dalyjamės kompetencijomis su kitais komitetais. Ir kiti e, komitetai norėtų daugiau kompetencijų. Aš e, įvertinęs, kiek Žemės ūkio komiteto narių dirba ir aplinkos komitete, tikrai visą laiką lieku nustebęs. Aš žinau, kokia yra mano frakcijos šešėlinio pranešėjo pozicija aplinkos komitete dėl trešiamųjų produktų. Jeigu ES patvirtins strategiją, kad e, reikės pašalinti kadmį iš visų e, procesų, tai tuomet tikrai kils problema, nes 60 procentų kadmio, kuris yra dir dirbožėmėje, ten patenka iš trešiamųjų produktų. Reikėtų nepamiršti ir trašų pramonės. Mes, kaip žemės ūkio sektoriaus atstovai, negalime balsuoti prieš tai, kad um, būtų nustatytos tokios žemos taršalų ribos trešimosiuose produktuose. Man atrodo, kad tuomet galime prarasti ir pasitikėjimą. Negalima visą laiką atsižvelgti į tai, ko siekia aplinkos komitetas. Uh, bet taip pat e, negalime e, e, visą laiką į antrą vietą nustumti aplinkos aspektus. Aplinkos aspektai nėra antrailiai, jie yra vienodos svarbos, kaip ir žemės ūkio sektoriaus aspektai. Aišku, galime pagalvoti ir apie šio teisėkuros akto poveikį kitoms šalims, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos šalims. kaip jau sakė ir kiti, yra būtina atsižvelgti ir į tai, ką mano kiti komitetai. Būtina paisyti kitų komiteto, komitetų nuomonės. Ponas Būda. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą bendro pobūdžio pastabų šiuo klausimu. Ko mes siekiame? Mes siekiame pusiausviros tarp ūkininkų poreikių ir pramonės poreikių. Mano nuomonė. Šios klausimus turėtų spręsti Žemės ūkio komitetas, nes būtent mes palaikome ryšius ūkininkais. Antra vertus, reikėtų atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų aspektą – tai yra pramonės sektorius. Mes jau kalbėjome apie kadzmio problemą. Turime nepamiršti to fakto, kad pramonės sektorius mums turi suteikti informacijos šio klausimu. Vienintelė šalis, kuri gali gaminti kadmi, atsižvelgdama į nustatytas ribas, yra Rusija. Mes tikrai turime apsispręsti, kokios pusiausvėros siekiame. Nes taip, be abejo, mes norime, jog žemės ūkis tausotų aplinką, tačiau antra vertus mums reikia naudoti ir cheminės medžiagas. Panas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegai Vuitama už parengtą pranešimą. Be abejo, nenorėčiau kartoti to, ką pasakė kiti kolegos, ypač tie, kurie kalbėjo apie kadmį. Aš norėčiau paminėti du e, praktinius klausimus susijusius su žemės ūkiu. Kai yra perkamos trašos, E, pavyzdžiui, mineralinės trašas, tai jų kokybė yra tokia, kokia nurodyta dabartinėme reglamente. Jeigu e, trašose yra azoto, kalio ir fosforo, tai tuomet e, svarbu, kad nebūtų viršita 2 procentų riba, kuri nurodyta etiketėse. tai yra e, e, riba kadmiai, 2 procentai kadmiai. Na ir gali būti ir taip, kad vietoj e, tokio santykio kaip 15 procentų, 15 procentų, 15 procentų azotui, fosforui ir kaliui, šių trašų gali būti ir po 13 procentų. Toliau Yra siūloma peržiūrėti, peržiūrėti ir ribas kiekiui. Štai, pavyzdžiui, dabar kalbam apie 5 procentų ribą svoriui, bet e, tokia riba yra per didelė. Pavyzdžiui, kažkas gali e, pirkti toną trašų, bet vietoj tonos jisai įsigis tik 950 kg, nes yra numatyta 5 procentų marža svoriui. kam yra reikalingos e, trašos e, trešti augalui, o ne dirbožėmiui. Ir dėl to čia labai svarbus vaidmuo tenka fosforui. Svarbu, kad e, fosforas trašose būtų tirpios formos. Tai reikia nurodyti ir etiketėje. Labai svarbu, kad fosforas būtų tirpus. Ta būtina nurodyti pirmajame priede yra būtina nurodyti e, pirmajame priedė tirpumo ribas mineraliniams trašoms. Aš tikiuosi, kad e, pranešėjas tinkamai atsižvelgs į mūsų pakeitimus ir kad mes nepraleisime progos geriau reglamentuoti šį sektorių. Ponas Des. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Huitama už parengtą pranešimą. Norėčiau pasisakyti dėl ribinių virčių. Man atrodo, jos nustatytos neteisingai. Kalbant apie nitratus, buvo atlikti tyrimai, kurių metu paaiškėjo, kad yra, pažiūrėjau, naudojama 350 kg trašų, bet nenurodoma kokiam plotui ir ne visos tos trašos tirpios vandenyje. E, Martinai, e, tu sakei, kad e, apie 60 procentų kadmio esančio dirbožėmėje ten patenka uh, E, iš e, e, trašų. Bet aš manau, kad reikia pagalvoti ir apie vario kilmę, iš kur atsiranda varis. Dabar dėl priklausomumo nuo Rusijos. Ar mes tikrai galime savo tai leisti, ar mes nepatirsime nuostolių? Aš manau, kad mes taip pat turime pagalvoti ir apie uh, sulfatų kiekį dirbožėmėje. Dabartinius trūkumus, e, sieros arba sulfatų trūkumus dirbožėmė būtina ištaisyti. Trašos yra būtinos, norint užtikrinti stabilų derlių. Ačiū, ponas Tarabela. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš rizikuoju, ko gero, pakartoti tą, ką sakė jau kolegos ir ką esu sakęs anksčiau. Ir Erika Anrijo ir kitai tikrai daug jau ką pasakė. Aš kalbėsiu labai trumpai ir aš kalbėsiu tik tai apie tai, kad kai kam atrodo, kad galima iš naujo pradėti kalbėti apie nitratų direktyvą. Uh, Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad aš pritariu tiems kolegoms ir pirmiausia Klarai Agijera, kuris sako, kad negalima abejoti šią direktyvą, nes kai kam, at, kai kam atrodo, kad kad e, tai reikia padaryti, kad apsaugotume dirbožymį, bet iš tikrųjų tai tikrai atvers Pandoros skrynę ir tai yra visiškai ne, nepriimtina. Taip, Mes turime padaryti viską, kad ji būtų tinkamai gyvendinama, kad ją būtų visiškai, visiškai išnaudotas jos potencialas. Štai ką aš norėjau pasakyti, kaip šešėlinis pranešėjas, nes esu šešėlinis pranešėjas IMKO komitete atsakingas už šį dokumentą. Ponas Jar. Dar kartą ačiū pirmininkė. Dėl kadmio. Aš nesu geologas, bet uh, Europoje yra sutinkamos dvi kalkių rūšis ir mes kalbame ne apie minimalų kalkių kiekį, bet apie e, minimalų procentinį dydį e, trašuose. Turiu pasakyti, kad yra du kalkių telkiniai Europoje, tai yra vienas Vokietijoje, kitas Lenkijoje. Uh, Taigi turime kalkių telkinių Europoje. Ir beje, kalbant apie e, ribinės vertės, tai e, jos e, palyginus su kitomis šalimis skiriasi du ar netgi tris kartus. Aš irgi pritariu tam, kad komiteto atstovai turėtų susėsti kartu ir turėtų rasti bendrą poziciją. Tikrai nenorėčiau, kad kas nors sakytų, jog nebuvo aiškios kompetencijos. Mes turime bendras kompetencijas. Aš buvau susitikę su kolegė Gardinė, e, pranešėja iš aplinkos komiteto ir man susidarė toks įspūdis, kad aplinkos komitete dar trūksta supratimo apie e, šio pasiūlymo E, išorinį poveikį, pasiekmes. Taigi, būtina aptarti pasiūlymo poveikį. Reikia siekti proporcingumo. E, panašu, kad e, žalieji atsirenka tik tai, kas jiems patinka. Bet pasaulis už ES ribų juk nesibaigia. Mes galime e, už, e, pasiekti rinkos persotinimą ES, bet nepamirškime, kas vyks už ES ribų. Svarbu, kad visi trys e, komitetai dirbtų kartu ir kad būtų užtikrinta tinkama stebėsena yra būtina užtikrinti, kad visi komitetai nepasuktų skirtingais keliais ir neparengtų skirtingų strategijų. Ačiū pirmininkė. Devyniasdešimt devintaisiais metais dalyvaujant nevyriausybinėms organizacijoms mes jau diskutavome uh, apie trašas. Dabar artėjo 2017 metai, mes ieškome naujų sprendimų. Labai ačiū kolegai Huitama už pateiktą pasiūlymą, bet nemanau, kad buvo žengtas žingsnis į priekį. Daug kalbama apie skirtumus tarp Agri ir Envi komitetų. Aš esu tikroji Envi komiteto narė. Mes daug kalbame apie žiedinę ekonomiką. Ir dabar didžiulis dėmesys yra skiriamas ir žemės ūkiai. Anksčiau taip nebuvo, bet ir komisija laikos tokios pozicijos, kad čia labai svarbus, kad kalbant apie žiedinę ekonomiką, labai svarbus vaidmuo tenka ir žemės ūkiai. Dabar mums reikia kitokių priemonių ir instrumentų negu kad praeitie. Kalbant apie žiedinę ekonomiką, tai tapo vienu iš svarbiausių tikslų. Būtina pakartotinai panaudoti žaliavas. Ko mums reikia? Mums reikia fosfatų. Kodėl kinai tiek daug investuoja į trašų perdirbimo fabrikus, nes reikia žaliavų. Tai yra tikra aukso gysla. Dėl to mes privalome susitarti. Kitai bus suduotas didžiulis smūgis įmonėms, ūkininkams. Beje, ūkininkai patys irgi turi turėti galimybę nuspręsti dėl savo likimo. Mes e, Envi komitete irgi apie tai daug diskutavome, vyko tikrai labai vaisingas posėdis. Mes e, klausėmės ir ūkininkų atstovų nuomonės. Buvo sakyta, kad trūksta lėšų, bet čia galbūt būtų galima panaudoti EFSI fondą. Europos komisijos narys Hogan ir kiti nuolat tai pabrėždavo. Tai kokios kliūtis kyla? Mes esame susidūrę su mineralinių trašų pramonės lobistais ir tie lobistai savo veiklą vykdo jau ne vienerius metus kalbu ne vien tik tais apie Rusijos lobistus, bet ir Lenkijos, Italijos lobistus. Tai reikia aiškiai įvardinti, apie tai reikia kalbėti garsiai. Dirbtinės trašos taip pat yra reikalingos. Mums reikia ir organinių trašų, ir e, dirbtinių trašų. Ūkininkams to reikia ir kiekvienas salėje sėdintis ūkininkas tai žino. Mes kalbame ne apie arba organinės trašas arba e, dirbtines trašas. Mes kalbame apie abiejus trašų tipus, jų abiejų reikia. Nereikėtų imtis tokių priemonių, e, kurios pakenktų ūkininkams. Aš negalėjau sudalyvauti Niderlanduose vykusiame seminare, bet ten buvo kalbama apie tai, jog yra tokių e, fabrikų, e, kurios, kurie atliekas išleidžia tiesiai į, į vandenis. Taip negali būti. Turime įvertinti visą padėtį. Yra būtina naudoti vertingas žaliavas. E, apie tai kalba ir pranešėjas savo pranešime. Toliau nitratų direktyva. Šią direktyvą taip pat turėtumėm svarstyti kartu. Taip pat ir su tais kolegomis, kurie sėdi viršuje. Mes norėtumėm, kad mažiau mineralų patektų į dirbožėmį. Mes norėtumėm daugiau mikroorganizmų dirbožėmėje, o taip pat norėtumėm, kad ūkininkas gautų daugiau pajamų. Bet mes nuolat susidurėme su nitratų direktyva. Aš nieko naujo jums negaliu pasakyti. Aš tiesiog E, kalbu apie tai, su kokiamis problemomis susiduria ūkininkais. Įstatymai ūkininkams e, tarsi neleidžia būti tikrais ūkininkais, užsimti ūkininkavimą. Na ir galiausiai paskutinis klausimas kolegai Huitama. Čia aš norėčiau pritarti Peter Jar. Esu pateikusi daug pakeitimų. Ir Agri, ir Envi. Žinau, kad tai galima ir reikia daryti abiejose komitetuose. Endi komitete beje aš pateikiau lygiai tokius pat pakeitimus. Net ir kolegė Gardinė dėl kadmio yra pateikusi labai puikų praneš... E, pakeitimą. Na ir man atrodo jokinga, kad mes tokio pakeitimo negalime pakeis... pateikti čia, juk mes turėtumėm apjungti savo jėgas. Na ir baigdama pirmininkė, dar norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu mes norime, kad Europa turėtų ateitį, mes neturime pamiršti žemės ūkio ir žemės ūkio plėtros. Aš nežinau, kas atsitiks ateityje, bet mes turime dirbti remdamiesi tikrais faktais. Mes turime novatoriškų idėjų, jų turi ir ūkininkai, ir jomis reikia pasinaudoti, tik tuomet Europa bus stipri, o juk tai ir yra mūsų visų bendras tikslas. Pane Maginės. Ačiū, panė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti ir pranešė kelios pastabos dėl bendrų įgaliojimų. Aš manau, kad mes turėtume tikrai pasistengti užtikrinti, kad dirbdami kituose komitetuose mes nepamirštume, kad rengime bendrą dokumentą, turime bendrą atsakomybę. Ir todėl aš paraginčiau komitetų pirmininkus susitikti ir aptarti bendrą poziciją dėl šio dokumento, nes jis yra nepaprastai platus. Mano antra pastaba, jie yra susijusi su nitratų direktyva. Man asmeniškai atrodo, kad pasipriešinimas. Ta, keisti nitratų direktyvą buvo pakrystas e, kokią neteisingą informaciją, nes akivaizdu, kad direktyva egzistuoja ir ūkininkai privalo jos laikytis. Aš suprantu tą pakeitimą, kurį siūlo pranešėjas ir man atrodo, kad jis yra protingas. Ir kai kas sako, kad mes neturėtume keisti nitratų direktyvos, bet jei aš gerai suprantu, jūs nesiūlote jos keisti iš esmės, ne jūs siūlote ištaisyti toje direktyvoje egzistuojančią problemą, kuri kelia mums problemų uh, dabar dėl ten egzistuojančios gyvūninės kilmės, gyvūninės kilmės uh, mėšlo. Jei ūkininkai klausosi šios diskusijos, nors ko gero jie yra laukose, dabar uh, rūpinasi savo laukais ir gal ir naudojo trašas, turi uh, Bet jie, jie, mes, kaip ir jie, turime suprasti, kad e, kuo geresnės yra trašos, tuo e, geresnės yra derlingumas ir tuo geresnės yra galutinės produktas. Mes esame susirūpinę dabar dėl savo priklausomybės nuo Rusijos energetikos srityje. Ir aš manau, kad e, jei mes priklausytume nuo Rusijos uh, tam, kad galėtume apsirūpinti trašomis, tai tikrai sukeltų nemenką susirūpinimą. Todėl aš raginčiau labai uh, viską gerai pasverti. Aš siūlyčiau neskubėti. Pagalvokime apie visus, visas galimas šio dokumento pasiekmes. Šis dokumentas, kaip jau aš sakiau, yra labai svarbus ūkininkams, ūkininkams, kurie, ko gero, dabar yra laukose. Ir jie gal nes, negirdi šios diskusijos, bet e, šis dokumentas tikrai labai svariai paveiks jų darbą. Ir uh, turime padaryti viską, kad, paveik, kad tas poveikis būtų teigiamas, o ne neigiamas. Pone Agijara. Na, iš tikrųjų, mes nieko negalime dabar pasakyti dėl kadminios, ne mūsų kompetencija yra patikėtas tas e, klausimas. O, o man atrodo, kad e, komisijos pasiūlymas visiškai yra neveiksnus. Kadmioj nustatytos e, ribinės vertės yra visiškai nerealios jos yra pernelyg griežtos. Aš pritariu taip, taip, pačiam tikslui, taip, mums reikia riboti kadmio naudojimą, bet ten nurodyti terminai ir ribinės vertės yra visiškai nerealistiškos. Akivaizdu, kad e, mūsų komiteto pozicija da, e, iš esmės skiriasi nuo aplinkosaugos komiteto nuomonės. Ir Aš kartais e, pavaduoju kolegą aplinkosaugos komitete, taigi dalyvauju ir jų posėdžiuose. Ir aš suprantu ir jų poziciją. Taip, aš manau, kad kadmio naudojimą reikia riboti, bet pasiūlytos vertės yra nepriimtinos šiuo metu. Taigi, ką mes galime dabar daryti? Kuo mes bandysime pakeisti tą kadmį? Mums reikės ieškoti kažkokiu pakaitalu Marokė, Rusijoje. Uh, ar kur nors kitur. Kai kas kalba, kad mes galėtume iš Šiaurės Afrikos e, e, įsivežti kitą medžiagą. Turime į, vi, į visus šio klausimo aspektus atsižvelgti, nes kai, kuri, kai kurios šio dokumento galimos pasakmes e, siekia labai toli Ir tikrai būtų visiškai netinkama, jei kiekvienas tiesiog kartotų ir kartotų savo poziciją. Kad būtų, e, negalim leisti, kad būtų sakoma, kad štai šitiems rūpi tik tai jų interesai, o štai šitiems rūpi aplinko, aplinka ir bendras gėris. Ne, mes turime, bet mes turime savo poziciją ir turime kažkaip bandyti ją suderinti su kitais, e, su kitais kolegomis. Man maksimalizmas neįtin patinka. Ačiū labai. O dabar norėčiau kreiptis į komisijos atstovą e, Johaną Granson iš Grau generalinio direktorato. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū už sutiktą žodį. Taip, tikrai svarbus dokumentų rinkinys ir jums, ir komisijai. Ir norime matyti pažangą šioje srityje. Kaip dauguma pasisakiusių parlamento narių minėjo, kad dėja tai yra gana sudėtingas dokumentų rinkinys, sudėtingas failas. Tiek ir techninė, tiek ir teisinė prasme. Jis yra tarsi tam tikroje kryškelėje tarp cheminių medžiagų teisės aktų, e, atliekų teisės aktų ir taip toliau. Na ir komisijoje, panašiai kaip ir čia, yra įvairiausi poskiriai, kurie, kurių kompetencijos yra susijusios su šias rytimi. Uh, bet kol kas galime tik preliminarią analizę pateikti, kalbant apie jūsų pakeitimus. Tai yra pagrįsta diskusijomis tarp tų komisijos skyrių, kurie glaudžiausiai dirba su šiuo dokumentų rinkiniu. Na ir kaip jau minėjau, dėkoju Jums už suteiktą galimybę pasisakyti. Tikrai daug e, darbo buvo atlikta rengiančios pakeitimus, kurie buvo pateikti diskusijoms šiandieną. Kai kuriuose tų pakeitimų e, galime matyti naujas terminologinės savokas, pavyzdžiui, nuoroda į mineralinės trašas, tad vietoj e, neorganinių trašų taip pat yra pateiktas pasiūlymas įtraukti e, savoką susijusią su maisto medžiagų m, veiksmingumu produktuose didinimu. Ir Visi tokie suderinimai, e, kurie geriau atspindėtų įprastinę rinkoje naudojimą terminologiją, tikrai e, komisija atrodo pozityvus žingsnis į priekį. Be abejo, reikia palaukti galutinės parlamento pozicijos, jos patvirtinimo. Mes taip pat deikiamai žiūrime į visus tuos pakeitimus, kurie padėtų pilnai įsigilinti į maistinių medžiagų atgavimo potencialą. Tai yra vienas svarbiausių e, komisijos prioritetų. Tačiau be abejo tai turi būti daroma nekeliant grėsmės e, saugumo, e, sveikatos, aplinkos aspektams. Na ir norėčiau pabrėžti tris pagrindinius elementus, kurie sukėlė nerimą skaitant šiandien pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų. Pirmasis punktas yra susijęs su biostimulatoriais. Ir kalbant apie augalų biostimulatorių apibriežti, labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų įtraukti tokie produktai į trašų reglamentą, kurie turėtų būti reglamentuojami pagal augalų apsaugos reglamentą. Na ir šis klausimas yra susijęs su tam tikrais e, produktais, taip pat biotinio streso, e, atsparumų biotiniam stresui didinimu. E, Mums atrodo, kad e, tikrai nenorima, e, kad šie produktai dinktų iš rinkos. Tiesiog tie augalai, e, tie produktai, atsiprašau, yra reguliuojami pagal augalų apsaugos reglamentą. Dar kalbant apie augalų biostimulatorius, panašu, kad yra nemažai pakeitimų, kurie nori skatinti naujas mikrobinės augalų biostimulacinės medžiagas. E, ir yra tam tikrų mikroorganizmų, kurie nėra įtraukti į septintąją komisijos pasiūlymo kategoriją, sudėdamųjų dalių kategoriją. Mes manome, kad naudinga būtų turėti e, tokį į, išsamų, baigtinį e, mikrobinių augalų biostimulatorių sąrašą reglamente. Na ir komisijoje šiuo metu vyksta darbas techniniu lygiu, Tačiau kalbant apie atskaitomybės principus, labai svarbu, kad dėl to sąrašo nuspręstų arba teisėkuros institucijos kartu, arba tiesiog komisija. Mm, ir kad tai būtų suderinta su standartizacijos organizacijomis. Ir kalbant e, apie aktyves medžiagas, e, biocidus ar pesticidus ir tokia kryžminė nuoroda, vargu ar tai būtų pakankama priemonė kalbant apie siekiamą užtikrinti saugumą. Dar vienas dalykas. Buvo pateikta pasiūlymų išbraukti kai kurias nuostatas dėl e, cheminių medžiagų e, saugumo e, vertinimą pagal ryčių reglamentą. Na ir norėčiau pabrėžti, kad šis e, cheminių medžiagų saugumo vertinimas pagal ryčių reglamentą skirtas cheminėms medžiagoms, pirminėms žaliavoms, yra vienintelis išsamus rizikos vertinimas, E, kuris yra įtrauktas į komisijos pasiūlymą tokio tipo medžiagoms ir jeigu tai būtų išbraukta, sudėtinga būtų tą riziką įvertinti. Dar viena pastaba susijusi su saugiu e, maisto medžiagų panaudojimu ar atgavimu. Tai yra susiję ir su e, organinė anglimi, e, jos ribomis, kurios siūlomos organinėse trašose, taip pat fosforų ir tam tikrais ribojimais susijusiais su e, tam tikromis azoto formomis. Mums tai kelia nerima, nes manome, kad e, tai gali reikšti, jog inovatyvios maisto medžiagos nepatektų į reglamento taikymo sritį. Mes taip pat e, nematome priežasčių, kodėl reikėtų taip elgtis, nes kalbant apie ūkininkų informavimą ir apie ekonominį veiksmingumą bei augalų prieinamumą, na, tai jau yra parengtas pasiūlymas e, susijęs su ženklinimu ir man atrodo, kad ženklinimo reikalavimas tikrai yra pakankama priemonė. Tad tiek būtų pastabų iš mūsų pusės šiuo metu. O dėl visų kitų sudėtingų techninių, teisinių aspektų, žinau, kad jūs kol kas e, viską dar analizuojate. Be abejo, mes esame pasirengę suteikti jums reikalingą pagalbą ar informaciją, kuri galėtų prisidėti prie kompromiso siekimo komitete. Ačiū. Ačiū labai dabar žodis ponui Haitima pranešėjui. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū komisijos atstovė, ačiū ir visiems kolegoms už išsakytas pastabas. Na taip, tikrai daug dalykų buvo pasakyta sąryšyje su nitratų direktyva ir aš pats norėčiau paaiškinti, koks buvo mano tikslas rengiant šį e, pakeitimą. Tikrai nenoriu atverti nitratų direktyvos, tai yra šiek tiek kitokios priežastis. Na ir pabandysiu paaiškinti, ką turiu omenyje. Turbūt matote, kad tam tikrose sritise ES, na tiesą pasakius, vis daugiau sričių kyla panašiai problema dėl tam tikrų aplinkosauginių teisės aktų. Ir ūkininkai tiesiog negali panaudoti viso turimo gyvūnų mėšlo savo žemėje. Ir vietoj to jie turės importuoti dirbtinės trašas, mineralinės trašas. E, kad išlaikytų pakankamą dirbožėmio maistingumą. Na, kas vyksta su tuo gyvūnų mėšlu? Kadangi jo viso ūkija panaudoti negalima, jį reikia eksportuoti arba perdirbti, pavyzdžiui, panaudoti gaminant cementą, tiesiant kelius ir taip toliau. Bet susidaro tikrai tokia sudėtinga situacija, uh, todėl kad maisto medžiagos esančios gyvūnų mėšle nėra pilnai panaudojamos ir aš tą problemą norėčiau išspręsti. Norėčiau, kad e, tą gyvūnų mėšlą galėtų panaudoti tinkamiau ir kad nebūtume tokie priklausomi nuo mineralinių trašų. Na ir šiuo tikslu matau vieną vienintelį sprendimą. Tai yra pakeisti gyvūnų mėšlo apibrišti. O gyvūnų mėšlo apibrieštis dėje yra būtent nitratų direktyvoje. Tad aš tikrai nenoriu pilnai atverti tos nitratų direktyvos, aš tiesiog noriu pakeisti gyvūnų mėšlo apibrišti, kuri galioja jau 30 metų. Jeigu nepakeisime tos apibriešties, bus tiesiog neįmanoma panaudoti maisto medžiagų esančių gyvūnų mėšlė pilnai ir e, užtikrinti E, kad viskas vyktų tinkamai, kalbant apie taip pat mineralinių trašų panaudojimą. Na ir jeigu to nepadarysime, vis daugiau e, gyvūnų mėšlo bus tiesiog e, išvaistoma be reikalo, jis nebus panaudojamas tinkamai. Na ir esu pasirengęs kalbėti su kolegomis iš Saldemokratų frakcijos, taip pat su ponu Tarabela, kad galėtume rasti tinkamą sprendimą, kad galėtume išnaudoti žiedinės ekonomikos potencialą, nes akivaizdu, kad dar tikrai galima šį beitą nuveikti. Dabar dėl kitų abejonių. Dėl technologijų, kurios yra būtinos siekiant tinkamai panaudoti gyvūnų mėšlą. Kai kas iš kolegų taip teigia, na, mano nuomonė yra šiek tiek kitokia, tačiau man atrodo, kad e, e, Pirmiausia, reikia kalbėti ne apie tai, kas atrado pirmą vištą ar kiaušinis, ar yra tos technologijos ar ne. Svarbiausia turėti kriterijus, kad žmonės galėtų atlikti investicijas, siekdami e, m, e, tų kriterijų, kad būtų kažkokios tai ribinės vertės. O dabar nėra jokių gairių, jokių kriterijų. Yra žmonių, kurie nori investuoti, tačiau jie nežino, kiek toli jie turi žengti. E, Ir tiesiog tada lėšos nėra panaudojamos, nėra investicijų siekiant išnaudoti tą potencialą. Bet aš norėčiau nubrėžti tas tam tikras ribas, tas ribinės vertės, kad ateityje, kai jau bus reikalingos technologijos, viską būtų galima pilnai panaudoti. Na, o dėl tų teisinių abejonių, ar galima pakeisti gyvūnų mėšlo apibriežti nitratų direktyvoje, pasinaudodami šią E, trečiamųjų produktų teisės priemonė. Na, aš pasis, pasitiksinau, ar tai būtų galima padaryti. Na ir pavyzdžiui, komisijos pasiūlyme yra daromas identiškas dalykas. Yra keičiamas biostimulatorių apibrėžimas esantis augalų apsaugos reglamente. Yra keičiamos ir kitos apibrėžtis, pavyzdžiui, esančios šalutinių gyvūninių produktų teisės aktuose. Tad, kaip pasakyti, precedentas yra. Suprantu, kad bijomasi judinti tą nitratų direktyvą, bijomasi prie jos prisiliesti. Mm, galbūt mes rasime dar kažkokių kitų sprendimų, tačiau tikiuosi, kad rasime būdų, kaip atverti žiedinės ekonomikos e, potencialą dėl ponios Delehair. Ji kalbėjo apie tai, kad tai yra privaloma. Ne, tai nėra privaloma. Aš tiesiog noriu atverti galimybę, kad maisto medžiagos, kurios yra um, gyvūnų mėšlė, kurios būtų um, prarastos, eksportuotos ar panaudotos statybose, galėtų būti panaudotos kaip tam tikras šaltinis gaminant CE ženklų paženklintus trešiamuosius produktus. Tai toks yra mano tikslas ir su jumis kolegomis norėčiau apie tai pasikalbėti, pažiūrėti, kaip būtų galima uh, rasti išėti iš šio užburto rato. Dziękujemy panu posłowi, dziękujemy za wypowiedzi. Ačiū labai, ponia Haitima. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijose. Na ir akivaizdu, kad mūsų diskusijos pademonstravo, koks sudėtingas šis klausimas. Todėl svarbu siekti bendro sutarimo su kitais komitetais. Gegužės 30-ąją bus balsuojama komitete. Ačiū visiems, o dabar tęsime darbą ir pereisime prie koordinatorių posėdžio darbo tvarkės, o komitetas toliau savo darbą tęs 15 val. po piet. Thank you.